Uh, ladies and gentlemen, good morning, everybody. Labas rytas, ponios ir ponai, laikas pradėti. Pirmas klausimas darbo tvarkės tvirtinimas. Dvi pastabas. Turiu galimybę pakeisti darbo tvarkę. Rydienos susitikimas su ponu Deguchtu e, yra prioritetas jo išklausyti, kadangi jis buvo pasirengęs atvykti pas mus ir pasikalbėti su mumis, aš norėčiau pakeisti darbo tvarkę. Jis rytoj ateis pas mus 9 valandą. Todėl prašau visus atvykti, nes tai yra labai svarbu. Jis kalbės apie apie darbo grupės galutinę ataskaitą. dėl darybų su jungtinėmis valstybėmis. Ta grupė vadinasi e, TTIP, Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystė. Tai yra labai svarbu. E, Prekyba, investicijos, partnerystė, pavadinimas geras. Taigi prašau visus atvykti. Tačiau noriu priminti, kad rytoj Briuselėje vyks visuotinis streikas, todėl pasirūpinkite transportu. Jeigu jums reikia iki parlamento atvykti iš toliau. Ar kas nors prieštarauja? Ne. ankstesnio pro, posėdžio protokolas. Posėdžio vyktusio sausio 23 dieną. Protokolas bus patvirtintas, nebent būtų pateikta pastabų iki šio posėdžio pabaigos. Trečias klausimas pirmininko pranešimai. Šis posėdis vėl yra transliuojamas internetu, mūsų planetas labai atviras, mes kalbame visam pasauliui. Visus dokumentus mes jums pateikėme ir mes norime pasveikinti poną Lukreciją Tuis, kuris sėdi man dešinėje, ji pakeitė Anarikę Mienminen, kuri yra motinysnės atostogose. Ji yra iš prekybos generalinio direktorato, todėl, todėl turėtume pasinaudoti jos žiniomis. Taigi, sveikiname atvykus dirbti pas mus. Ketvirtas klausimas. ES ir Kinijos susitarimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose nustatytų nuolaidų dalinių pakeitimų joms įstojus Europos Sąjungą. Žinote, kai šalis įstoja į muitų sąjungą, gali atsirasti tam tikrų įsipareigojimų pakeitimų santykiuose su trečiosiomis šalimis. Taip yra Bulgarijos, Rumunijos atveju dėl sutarties su Kinija. Mūsų Pranešėjas yra Helmutas Šolcas. Čia yra rekomendacijos, rekomendacijos projekto svarstymas, pritarimas. Taigi susitarimą turite tarp savo dokumentų ir suteikiu dabar žodį Helmutui Šolcui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi yra galimybė kalbėti vokiškai, aš tai ir pabandysiu daryti. labai daug papildyti plačios diskusijos ir keitimosi nuomonėmis e, sausio mėnesį nebereikia. Kolegos turi pranešimo projektą. Tik tai dar kartą noriu pabrėžti, kad pagal GAT sustarimo 24 straipsnio ketvirtąją dalį 207 straipsnio ketvirtą dalį. Prekyba tarp šių šalių būtų palengvinta, mes nenorime kurti jokių barjerų prekybai tarp susitarančių šalių. Tai yra labai svarbu, mes norime paremti daugia šalio prekybą pasisakoma už šį sustarimą su Kenija ir parlamentas turėtų suteikti pritarimą. Tuo tarpu rengiama ir nuomonė užsienio reikalų komitete, kur išdėstama tokia pati nuomonė. Planuojama ten balsuoti kovo 7 dieną, todėl mums E, tvirtinti pranešimą reikia pagal tam tikrą grafiką taip pat, tačiau neaišku, kada bus oficialiai pasirašytas susitarimas. Todėl aš manau, kad turėtume palaukti, kol bus pasirašytas visų pirma susitarimas. Todėl galtinį balsavimą plenarinėje sesijoje reikėtų atidėti, reikia suteikti pritarimą po to, kai susitarimas pasirašytas. Tai tiek, ačiū visiems už paramą rengiant pranešimą. Aišku, mielai išklausysime šešėlinių pranešėjų, jeigu turėtų papildomos informacijos ir komisija. Aišku, oficialiai praneš, sustarimas dar nepateiktas parlamentui, mes balsuoti dėl to negalime, kadangi jis dar nepasirašytas o pagal įprastą tvarką susitarimas mums bus pateiktas tik tai tada, kai jis bus pasirašytas. Ir dar turime palaukti užsienio reikalų komiteto nuomonės dėl sustarimo. Taigi, Berntas Langė, ar turi pastabų? Ne. Ar kiti nariai turi pastabų? complètement. Norėjau tik pasakyti, kad mes visiškai pritarėme šiam labai svarbiam pranešimui, kuris taip pat yra labai techniškas. Uh, uh Komisijos atstovas Jerome Robert, pirmininkė, nieko negalėčiau pridurti prie labai aiškaus pranešėjo paaiškinimo. Dar noriu pasakyti, kad tarybos sekretoriatas e, labai glaudžiai dirba su kinais. Mes kol kas neturime tikslios datos, e, kada bus pasirašytas sutarimas, tačiau norime, kad tai e, įvyktų kaip galima greičiau. Ir manome, kad per artimiausias dienas ar savaitės tai ir bus padaryta. Gerai. Tada sėkime kalendorių. Ar pranešėjas dar turi ką nors pasakyti? Ne. Tuomet periname prie penktojo punkto. Išorės e, aviacijos politika sąjungoje ateities iššūkiai. Tai yra nuomonė mūsų transporto komitetui, tai yra atsakingas komitetas ir mūsų pranešėjas yra Robertas e, Stardi. Turite nuomonės projektą tarp savo dokumentų. Mes šiandieną svarstysime šį projektą. Dabar žodis pranešėjai Robertui Stedi, kad jis pradėjo diskusijas. Ačiū, pirmininkė. Jeigu jūs leisite man, aš e, trumpai norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs e, ką tik tai paminėjote. Sakėte, kad Karlas Deguhtas atvyks pas mus aptarti susitarimo prekybos su JAV. E, Praeitą kartą per koordinatorių posėdį mes e, kalbėjome apie galimą apsilankymą JAV ir komitetui numatytos tik penkios vietos, bet tai yra prekybos misija. Aš žinau, kad jūs turite labai tvirtą nuomonę šio klausimu ir aš visiškai jūs remiu, bet tikrai yra toks labai bjaurus, nemalonus požiūris, kad e, esant tokiam svarbiam vizitui JAV mums numatytos tik penkios vietos. Tikiuosi, kad mūsų nariai spaus tarybos narius kad kažkas būtų dėl to padaryta. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Aš raginu visus koordinatorius ir frakcijas e, imtis šio reikalo ir daryti spaudimą. E, per e, susitikimą vadovybės, kad būtų pakeista, kad pirmininkų suėgoje būtų pakeistas šis klausimas. Aš pats irgi imsiuosi atitinkamų veiksmų nes labai šis klausimas aktualus. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad iškėjau šį klausimą ir dėkuoju Jums už pritarimą. O dabar dėkuoju dėl savo pranešimo. Šešėlinės pranešėjams susitikę buvome Strasbūre, labai naudingai pasišnekėjome, ypač e, daug e, gerų minčių išsakė socialistai kolegos. E, tikiuosi Jūsų įdomių minčių, kad galėtume pagerinti pranešimą. Šis susitikimas E, e, transport aviacijos sektorius yra labai svarbus ES, ypač kalbant apie darbo vietas, augimą aviacijos sektorius e, vaidina labai svarbu vaidmenį ir mes turime išjudinti šią sritį, reikia sukurti ES struktūrą kurioje ES bendrovės galėtų konkuruoti sėkmingai, klestėti, e, konkuruoti su trečiosiamis šalimis. Ir aš kalbu apie tai, kad labai svarbus yra regionio oro uostų e, vaidmuo ateityje mūsų aviacijos politikoje. Aš pradžioje nebuvau įrašęs e, e, šio aspekto į savo projektą, net pasikeičiau nuomonę, taip pat kalbu apie emisijų priekybos sistemą, e, darybų tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijos sustabdymą. Ir e, vis tik tai dėl pakeitimų, dėl triukšmo e, lėktuvų, man kelia kai kurie su pakeitimai susirūpinimą. Aš nemanau, kad reikėtų kai ką įrašyti iš tų pakeitimų į uh, mano nuomonės projektą, nes tai nepriklauso intos mūsų komiteto kompetencijai. Dar priminsiu šešėlėms panešiems, kad vasario 26 yra terminas pakeitimams pateikti. Ir laukiu jūsų nuomonės. Dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešiems, kas pirmasis pasisakys. Mariel Sarnes. Dėkoju pirmininkė, manau, kad tai svarbus pranešimas, mes neturime ES daug augimo galimybių. Šiandieną ir galbūt aviacijos sektorius yra viena iš tokių augimo užtikrinančių galimybių. Reikėtų, mano nuomonė, e, sustiprinti formuotę, jūs e, turite akcentuoti, kad tai yra tikrai didelė galimybė. Dėl trečio punkto sakote, kad reikia atnaujinti ES priemonės ir plėtoti naujas priemonės. Tai yra klausimas e, ir reikia siekti, kad naujos priemonės būtų pritaikytos aviacijos sektoriui. Ir kitas dalykas - teisinga, sąžininga konkurencija. Manau, kad tai svarbu paminėti. Ketvirtas klausimas - kova su aviacijos išmetamais, e, išmetamu CO2 galbūt e, mes galėtume suvaidinti savo vaidmenį, galime būti e, lyderiais, e, siekdami geresnio tarptautinio susitarimo šiuo klausimu. Tokiu būdu užtikrume ne tik tai geresnį saugumą, bet ir stipresnės aplinkosaugos nuostatas tarptautiniu mastu. Galbūt reikėtų paminėti Australiją, Naują Zelandiją, mūsų sustarimus, taip pat baigiamas renkti sustarimas su Brazilija. Ir gal reiktų dar e, įrašyti Japoniją, e, nes tai yra susijęs su e, globaliu susitarimu. Ir dar, e, man atrodo, kad reikia galvoti apie kryžinės tam tikras investicijas. Kitaip tariant, reikia numatyti jūrinį pagrindą, kuris leistų mums e, tarptautinės investicijas aviacijos srityje. Ačiū. Kas kitas? Angi žadu. Ačiū. Pirmininkė. Aš nelabai daug turiu pastabų, bet E, tik tai e, norėčiau pasakyti kai ką dėl CO2 emisijų ir aviacijos sektoriaus. E, reikia šis sektorius žinome, kad vis daugiau CO2 prisideda prie vis didesnio CO2 išmetimo kiekio ir reikia numatyti tam tikrus įsipareigojimus bet taip pat e, reikia galvoti apie konkurencingumą ateityje. CO2 e, rinka gali būti ir pajamų šaltinis valstybėms narėms. 30 dolerių už toną dabar tokia kaina yra numatoma ir dabar e, ir per ateinantį laikotarpį galima surinkti 200 milijardų eurų iš e, taršos leidimų. Ir e, kaip, pavyzdžiui, mūsų piliečiai dabar prisipildo benzino baką, e, jų degalai, degalų mokestis sudaro, įvairūs mokesčiai tavo 30-40 procentų, bet taip pat reikia nepamiršti aviacinio kūro. Ir reikia, kad šis šaltinis taip pat priklausytų apmokestinimo sistemai, kad būtų taikomi tam tikri mokesčiai ir e, Europos komisija turi apie tai galvoti. Jeigu šiandieną vyksta diskusijos šiuo klausimu globaliu mastu, tai e, yra todėl, kad ES to norėjo. Nes mes turime galvoti apie savo konkurencingumą Ir manau, kad e, dėl e, apivartinių taršos leidimo aviacijos srityje tekste reikėtų griežtesnės formuluotės surašyti. Helmut Scholz. Ačiū, pirmininkė. Turiu atsiprašyti už mūsų šešėlinį pranešėją, jis dalyvauja kitame posėdį ir negalėjo atvykti pas mus šiandieną. Bet noriu pasakyti, jog labai e, e, tvirtai remiu abiejų, ką tik kalbėjusių kolegų nuomonės dėl CO2 emisijų, e, nes e, tai labai svarbus klausimas diskusijose. Ir dar noriu vieną klausimą iškelti. Edvardas Tardis ką tik sakė, kad jis nenorėtų įrašyti triukšmo, nuostatų dėl e, triukšmo mažinimo nuomonėje. Tačiau manau, kad kaip tik reikėtų tą įrašyti, nes tai yra susijęs su E, konkurencija. Pasižiūrėkite, kaip e, piliečiai kenčia tie, kurie gyvena netoli oro uostų dėl e, triukšmas kleidžiančio, kylančių ir besileidžiančių lėktuvų. Ir triukšmo mažnymas tampa problema tose teritorijose, kur e, yra oro uostai. Tai susijęs su miestų plėtra ir panašiai. Aš taigi noriu pasakyti, kad mes turime suprasti, kad net ir piliečiai turi e, pritarti tam, kad galima didinti oro transporto srautus. Ir tai yra, mano nuomonė, tarptautinis klausimas taip pat. Mes e, plėsdami oro transportą neturėtume kenkti gyvenimo kokybei piliečių tose teritorijose, e, kurios yra arti oro uostų. Ir dėl to Tarptautinės priekybos komitetas galėtų paminėti šį klausimą. Davidas Martinas SND. Trumpai norėčiau pridurti tai, ką mums sakė Robertas savo įvadę, bet e, dokumente nematau to apie regioninius e, oro uostus. Iš priekybos pusės yra labai svarbu, nes visą laiką e, norisi pritraukti avialinijas į didžiuosius centrus. Ir tos avialinijos įgauna labai konkurencinę pranašumą. Nežinau, kaip tai reikėtų įrašyti, bet tikrai reikėtų e, skatinti išskirstimą oro, mm, oro uostų darbo, o ne centralizavimą. Pirmininkas, išklausykime komisijos, nes šis pranešimas yra remiasi komisijos komunikatu. Ponas Klaus Gail komisijos atstovas, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją už labai aišku ir išsamų pranešimo projektą. Taip pat dėkoju už komisijos išvadų palaikymą, kurios buvo surašytos mūsų komunikate. Iš tiesų aviacija yra labai svarbi ir strateginė sritis Europos ekonomikoje ir kuriant darbo vietas ir, ir kuriant infrastruktūrą ryšių su kitomis pasaulio šalimis. Aviacija yra tarptautinės priekybos skirtinis akmuo ir, žinoma, keliavimo po visą pasaulį labai svarbi priemonė. Europoje aviacija yra labai išvystyta. Trys didžiausios pasaulio avialinijos dirba Europoje. Yra užsirtos Europoje. Trys didžiausi oro uostai yra pasauliniai yra Europoje. Maždaug 5 milijonai darbo vietų sukurta e, oro uostus Europoje ir maždaug 3,50 350 milijardų e, prisidedama, eurų prisidedama prie BVP iš oro uostų pusės, iš aviacijos sektorius pusės. Tačiau negalima į visą tai žiūrėti taip paprastai ir iš tikrųjų kai kur mūsų pozicijoms yra, mūsų pozicijos susiduria su naujais iššūkiais globaliame ir konkurencingame aviacijos pasaulyje. Todėl tam, kad galėtumėm išlikti konkurencingi aviacijos sektoriuje, turime išornės aviacijos politiką e, pertvarkyti, kad ji būtų ambicingesnė. Taip pat Europai laikas kartu veikti. Mes per daug metų kentėjome nuo nacionalinės fragmentacijos, regioninės fragmentacijos, todėl pralaimėdavom konkurencinę kovą su kitomis pasaulio e, dalimis. Mums džiugu, kad dėl to, kad taryba irgi padarė išvadas iš mūsų komunikato, jie sudarė e, gairias ambicingesniai aviacijos politikai artinėčiais metais. Mes toliau dėrėsimės dėl e, oro transporto susitarimų ES lygių su kaiminėmis šalimis, taip pat integruosime kaiminę šalis į platesnį Europos aviacijos rinką, remiantis aukštomis saugumo, e, aplinkos saugos ir socialiniais standartais. Taip pat sieksime pasirašyti sutartį su svarbiausiais partneriais, ne tik tai su kaiminėmis šalimis, bet ir su didžiausiomis, naujausiomis, naujai kylančiomis ekonomikomis. Jau esame pasirašę susitarimų su JAV ir kan Kanada, su Brazilija dėrėjomės, bet Brazilija po dviejų metų dėrybų e, vėl paprašė iš nuojo susidėrėti dėl kai kurių užbaigtų punktų ir dabar mes taryboje prašome pra, e, praplėsto mandato, kad galėtumėm užbaigti darybas dėl susitarimo su Brazilija, kuri yra iš tikrųjų labai sparčiai auganti rinka ir tikrai Ir tikrai reikia e, turėti tą susitarimą ne tik tai dėl to, kad Brazilijoje artimiausių metų vyks labai svarbus sporto renginiai. Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pranešėjas e, skiria didelį, didelį dėmesį kainos konkurencingumui, konkurencingumui. Ir mes ypatingai Emiratuose, Katarų, Etijopijoje, Katare matome, kad labai stipriai e, auga aviacijos sektorius ir netgi Europos, Europos aviacijos sektorius mato, kad per tuos centrus yra nukreiptas aviacijos transportas į, į tą regioną. Ir konkurencija su to regiono vežėjais nėra visada labai skaidri. Ir mums tikrai kyla nerimo dėl sąžininkos konkurencijos. Vienas iš narių uždavė klausimą, gal ES galėtų mm, apsvarstyti naujas priemonės. Ir mes iš tikrųjų svarstome ne tik naujus priekybos apsaugos mechanizmus, bet ir efektyvesnius mechanizmus, kad užtikrintumėm sąžininką konkurenciją. Taigi pateiksime tokius pasiūlymus per e, ateinančius mėnesius. Kaip buvo sakyta, mes taip pat turime mandatą dėrėti su Australija ir Naujaja Zelandija. Norėtumėm, kad šios įstrigusios dėrybos būtų užbaigtos. Taip pat buvo minėta užsienio investicijos į aviacijos sektorių. Komisija labai džiaugtųsi tokiom priemonėm. Šiais laikais pasaulinė aviacijos, pasaulinis aviacijos sektorius yra nenaturaliai ribojamas nacionaliniu lygmeniu ir todėl um, oro linijos negali prieiti prie platesnio kapitalo buvo kalbama ir apie CO2 emisijas. Kaip žinote, komisija jau prieš keletą metų siūlė įtraukti aviaciją į ES ITS sistemą būtent todėl, kad emisijos aviacijos sektoriuje auga. Tačiau buvo labai dėlis pasipriešinimas iš viso pasaulio, iš Kinijos, Rusijos, Brazilijos, net iš JAV. Tačiau mums e, pasauliniu lygiu pasiekta pažanga mums irgi duoda vilties, kad ICAO irgi kalbama apie tai, kad reikėtų reikėtų svarstyti aviacijos sektoriaus įtaką e, aplinkosaugai. Tai yra pasaulinė problema, pasaulinis klausimas, todėl komisija yra paskatinta tam, tos pažangos pasu, pasaulinių lygmenių ir ICAO. E, sekančiame, posi, sekančiame susitikime mes iš tikrųjų dirbsime ir stengsimės pasiekti gerų rezultatų taip pat ir aplinkosaugos rytyje. Gerbimas pirmininkė, gerbimas pranešėjų. Tiek norėjau pasakyti ir dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjų už puikų pranešimą ir už išreikštą paramą. nes tie, iš tiesų šiame pranešime yra kalbama apie ambicingesnę ir nuoseklesnę ES aviacijos politiką. Dėkoju. Labai ačiū už vertingą informaciją ir baigsime diskusiją suteikdami žodį pranešėjui Robertui Stardį. Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad pateiktumėte savo nuomonės pakeitimų formą ar kažkaip panašiai, aš visiškai pritariu. Tiek Janikui ir Helmutui noriu pasakyti, kad kodėl neįtraukiau jūsų pasiūlymų, nes norėjau, kad pranešime būtų telkiamas dėmesys daugiausia prekybos aspektams, nes šiame komitete tokia yra mūsų užduotis. Tačiau aš pritariu tam, ką jūs sakote ir visiškai neprieštarauju, tikiuosi, kad pateiksite savo pakeitimus. Davidai, tu visai teisus. Tai nebuvo pranešime parašyta, tačiau Strasbūre per diskusijas tai iškilo ir aš suprantu, pritariu viskam, ką sakai, labai svarbu, kad šie dalykai būtų įtraukti, aš tai padarysiu. Ačiū pirmininkė, tiek mano pastabų. Taigi, turime puikią nuomonę. Pakeitimų terminas vasario 26 diena. Taigi, parašom teikti savo pasiūlymus. Grįžtant prie ankstesnio klausimo, turiu pranešti, kad pakeitimų terminas dėl Helmuto Šolco pranešimo, dėl pritarimo prekybos sustarimui su Kinija turiu paskelbti tą terminą. Terminas yra kovo pirmą dieną nors ir nebalsuosime, bet terminą pakeitimams reikia nustatyti. Šeštasis klausimas. Prekyba narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais tarp bendrijos ir trečiųjų šalių. Mes čia esame atsakingas komitetas. Pranešėjas yra Frankas Prustas iš EPP e frakcijos. Pranešimo projektą jūs turite. Ir dabar aptarsime šį pranešimą. Tai yra teisėkuros dokumentas, keičiantis tarybos reglamentą 111.2005 dėl prekybos narkotinių psichotropinių medžiagų pirmtakais, siekiant išplėsti reglamento taikymos rytį ir jį suderinti su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais pagal naujus reglamentus šioje srityje. Mūsų pranešėjas yra čia ir aš suteikiu jam žodį. Merci, Monsieur le Président, euh, mes chers collègues. Euh, comme vous avez pu le constater, j'ai sensiblement modifié l'approche de la Commission concernant euh, la révision de ce règlement. Euh, Dėkuoju, pirmininkė. Kalbame apie susitarimą tarp ES ir trečių šalių dėl prekybos prekursusiai. E, siūloma įrašyti į taikymo sritį medikamentus, kaip jau sakiau, e, paaiškinime pasiūlyme peržiūrėti kom, pateiktame komisijos dėl dokumento peržiūr, peržiūros įrašyti tam tikras medžiagas ir sudaryti sąrašus. Tai reiškia, kad e, e medikamentai e, kad nebūtų e, naudojami prekursoriams, reikia taikyti mm, e, bendro sprendimo prieimimo procedūrą tam tikrais atvejais, priimant sprendimus. Bet e, tai yra labai ilgas procesas. Mums užtrunka maždaug dviejus metus, o. Ir aš norėčiau, kad būtų įrašyta į klasifikaciją tos medžiagos, iš kurių lengvai galima e, gaminti e, narkotinės medžiagas. Ir reikia dirbti deleguotojų aktų pasitelkiant deleguotosius aktus, tai e, suteiks galimybę tarybai veduoti prieikus komisijos sprendimą įtraukti naują vaistą. E, jeigu prekursorius gali būti lengvai išgaunamas iš mišinio, kad jį būtų galima e, laikyti oficialų sąrašą įtrauktą medžiagą, turėtų gerai sumažėti vaistų, kuriuos būtų kada nors galima e, palaikyti oficialų sąrašą įtrauktoms medžiams skaičių. Tai labai svarbu efedrino ir pseudoefedrino atveju. Noriu pasakyti, kad dabar vienintelis vaistas, tai yra vienintelis vaistas, kuris, e, kuris yra priskirtas tai kategorijai, nes ir tai yra vaistas naudojamas gripui, gripo simptomams gydyti. E, dabar, jeigu patvirsime naują tvarką, bus vaistai, kurių sudėtyje fedrino ir pseudoefedrino įtraukti į sąrašą. Uh, Naujas, e, nauja tvarka ne užkraus biurokratinės naštos ir galėsime mm, kitus vaistus įtraukti į e, naują kategoriją, papildomai prie tų dabar trijų egzistuojančių kategorijų esant reikalui. Kitas dalykas yra susijęs su komitologija. Aš norėčiau, kad būtų patvirtinti e, vykdomieji aktai, nes tokiu atveju mes galėsime veikti kur kas greičiau, kovoti su e, narkotikų kontrabanda. Ir e, reikia tik tai apibriežti vykdomosius aktus e, ir komisijai suteikti penkerių metų trukmės įgaliojimus veikti pagal šią sistemą, o nesuteikti neribotos trukmės įgaliojimus įgaliojimus. Dabar laukiu jūsų pastabų. You Ačiū už pranešimo pristatymą. Viskas labai aišku. Ačiū pirmininkė. Teks peržiūrėti reglamentą, kurį, kuris neveikia ir norime, kad pradėtų veikti. Džiaugiuosi pakeitimais, manau, kad iš tikrųjų jie yra tinkami ir kaip buvo aiškinama, iš tikriausiai komisijos pasiūlymas gali paralyžuoti e, tų e, priemonių gamybą, kurios e, gali virsti narkotikais. Bet norėčiau užduoti klausimą komisijai, tikiuosi komisija paaiškins. E, nes manau, kad čia yra tokių ta, teisinių spragų, pavyzdžiui, notifikavimas. Jei produktas ar medikamentas, kuris galėtų būti klasifikuojamas, kaip čia rašoma pirmame, antrame, trečioje grupėje, e, kur galima gauti e, kur reikia gauti eksportavimo leidimą, bet efedrinui nereikia šio leidimo ir eksportuotojai ne reikalauja leidimo, gali kilti labai paradoksiška situacija. Importuotojas informuos apie tai, kad e, savo norų e, informuos muitinę arba atitinkamas institucijas, kad e, žada eksportuoti, o gali ir neinformuoti. Jeigu informuos, sužinosime. Nesu, jeigu ne, neinformuos, nesužinosime, bet jeigu informuos, kas atsitiks muitinėje, ką darysime su tuo sulaikytų paketu, kokios teisinės garantijos tada galioja, kodėl yra sulaikoma šita siunta ir kas apmoka išlaidas, nes tai irgi komisijai visą laiką kelia labai dėlį susirūpinimą mums irgi, nes uh, E, mūsų valstybės turės padengti šios išlaidas. Taigi manau, kad e, čia yra stiprių teisinių spragų, kurias reikėtų išaiškinti, nes kyla toks ne, tokia nesaugumo aplinka, nes e, su šio pakeitimu norisi, kad reglamentas geriau veiktų, bet iš tikrųjų nėra konkrečiai nurodyta, ką praktikoje reikės daryti ir gali kilti tokių nesusipratimų. Todėl laukiu komisijos atsakymo. Ačiū. Ar kiti šešėliniai pranešiai norėtų pasisakyti? Perfect. Uh, Franciska Keller. Franciska Keller. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. svarstydami šį klausimą turėtume galvoti ir apie tai, ką siūlo komisija, ar tai yra proporcinga. Jeigu reikia registruoti įvairias bendrovės, kok, kokį poveikį tai turės pačioms bendrovėms ar medikamentų naudojimui, kurie gaminami panaudojant tas pačias medžiagas, kokį poveikį tai turės e, medikamentų vartotojams, kainoms, e, dalsimui pateikiant medikamentus į rinką, tuos dalykus reikia taip pat turėti galvoje. Mums nepatinka kontrolės išplėtimas, kaip siūlo pranešėjas. Mes manome, kad nebūtų gerai e, teikti reikalavimus išplėsti kontrolę. Neigiamas poveikis turi būti kaip galima mažesnis ir yra pavojus, kad tai gali e, iš tikrųjų sukelti e, neigiamų pasiekmių, todėl mes skeptiškai žiūrime į šios pasiūlymus. Tačiau e, buvo gerai išklausyti ir komisijos, jų, e, komisijos nuomonės. Mes pateiksime ir pakeitimų šią prasme. Stebina, kad žalieji prieštarauja didesniam reglamentavimui, ar ne? Polas Merfis. Ačiū. Dėl to, kokią poveikį tai daro E, žmonėms, e, mes kalbame apie metamfetaminą, tai metamfetamino e, vartojimas didėja Europoje pastaraisiais metais. Todėl bendrai kalbant, draudimas neveikia ir tai reikia vertinti platesnėme socialinėme kontekste o socialinis kontekstas šiandien yra griežto taupimo e, kontekstas, todėl žmonės kenčia nuo nedarbo, skurdo ir taip toliau, e, mažėja socialių paslaugų e, prieinamumas, matome kaip Graikijoje tai daro poveikį ir kaip tai susijęs su šio klausimu, kur smarkiai padidėjo narkomanų ar 50 procentų padidėjo žmonių užskrėtusių živ. Taip pat matome, kad narkotikai nuo heroino perina prie e, krištolinio metam, amfetamino ir atsiranda perdozimo atveju vis daugiau. Taigi reikėjo turėti galvoje kontekstą. E, ir aš pritariu tam, kad e, E, prekursoriams būtų sunkiau patekti į metamfetamino gamybą. Turiu klausimą komisijai, man atrodo, paskutinį kartą, kai tai aptarėme, aš to negirdėjau. E, dėl pranešėjo požiūrio išplėsti reglamentavimą, kad būtų sunkiau prekursams būtų patekti į narkotikų gamybos sferą. Na, e, narkotikų gamyba keičiasi visą laiką, todėl galima, galima užkirsti kelią efedrinui ir pseudoefedrinui patekti į tą rinką, tačiau e, gali atsirasti ir kitų prekursorių. Junktinės tautos sako, e, kad, kad vietoje efedrino ir pseudoefedrino atsiranda kiti prekursoriai, kurie gali būti panaudoti nu, gaminti uh, narkotikus norėčiau išgirsti komisijos e, požiūrį, kodėl e, jį nepritarė mūsų pranešėjo siūlymams. Ačiū. Neturime daugiau prašymų suteikti žodį. Išklausysime komisijos. Jie yra iniciatyvos autoriai, bet taip pat jiems užduota ir keletas klausimų, taigi prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū. Labas rytas. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimo pristatymą. Norėčiau pakomentuoti pranešimą ir atsakyti į klausimus. Manau, kad diskusija pademonstravo, kad reikia siekti balanso tarp e, teisėtos prekybos e, palengvinimo ir e, prekybos prekursoriais kontrolės. O kai kalbame apie medikamentus, tas balans, tą balansą pasiekti vis sunkiau. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad reglamento taikymos srities išplitimas ir taikymas visiems medikamentas nėra tai, apie ką mes galvojame iš pat pradžių, nes, kaip žinote, jau yra direktyva, kuri e, reglamentuoja medikamentų gamybą ir prekybą jais direktyva yra gana ribojati, nes visi operatoriai turi būti registruoti e, nacionalinėse institucijose. Taip pat mes nenorime iškrauti per nelik didelės naštos gamintojams, tačiau mes suprantame, kad kai kurie medikamentai naudojami neteisėtai narkotikų gamybai, todėl mes ieškome ir specifinio sprendimo šiuo reglamentu matau, kad e, pranešėjas savo pranešime pademonstruoja, kad jis puikiai supranta, kad reikia neapkrauti pernelyg šio sektoriaus, e, sukuriant priedą, kur būtų galima pridėti naujus medikamentus, kai tik tai jie pradedami naudoti narkotikų priekybai. Tai yra tinkamas požiūris, tačiau problema yra ta, kad nėra aiškaus ryšio tarp apibriešties dėl šešėlinių medžiagų. Į sąrašą įtrauktų medžiagų. Tik tai 11 straipsnė matome, kad yra tam tikros kategorijos produktams. Todėl yra spraga, kokia yra e, procedūra numatyta ketvirtos kategorijos produktams. Tai aiškiai tekste nėra išdėstyta. Kalbant apie spragų klausimą, ką paminėjo pana Barė. Tai uh, e, poveikia vertiname numatytos kelios galimybės. Mes siūlome E, tokią galimybę, kuri sumažina produktų kontrolę eksporto prasme. E, tačiau numatome priemonę, kad reikia pranešti apie vaistų eksportą prieš juos eksportuojame. Ir nekeliame klausimo dėl antrinio operatorių registravimo, nes jie jau yra registruoti. Todėl ieškame sprendimo per vidurį, kad nebūtų per didelė našta e, operatoriams ar institucijams. Kaip e, reglamentas veiks po to, kai jis bus paskelbtas? Medicinos sektoriaus, e, vaistų sektoriaus operatoriai, kurie eksportuoja vaistus su efedrinu ir pseudoefedrinu, turės pranešti apie produktų eksportą prieš juos eksportuojant todėl jie turi kreiptis į institucijas, kurios turi gauti tą pranešimą ir turint e, institucijų leidimą, jie pateiks tą e, institucijų atsakymą muitinėms e, ir tuomet bus galima eksportuoti vaistus. Mes taip įsivaizduojame visą šią tvarką. Žinoma, kad reikės uh, apmokyti operatorius ir kompetentingas institucijas, svarbu, kad jos dirbtų kartu su muitinėmis, na, tai vyksta ir šiandien, aišku. Ir aš nemanau, kad šioje sistemoje būtų kokiu nors spragų. Taip pat buvo klausimas dėl refedrino Mes žinome, kad vaistai su refedrinu praeitite buvo naudojami kaip prekursoriai, tačiau pastaruoju metu to nesimato. Todėl mes nemanėme, kad reikia įtraukti šios medikamentus į mūsų pasiūlymą. Taip pat norėčiau pateikti keletą pastabų dėl pranešimo projekto, dėl galių degavimo komisijai galiojimų delegavimas pagal 38 straipsnį, kad galima būtų adaptuoti priedą e, įtraukiant naujus prekursorius, apsiriboja galimybę įtraukti medžiagas į priedą, tačiau ne, neišbraukti jas. Tikrovė yra tokia, kad gali būti, kad gali tekti ištrau, išbraukti kai kurias medžiagas iš priedo, jeigu jų nereikia kontroliuoti. Taigi nereikia atmesti tokios galimybės ir nesuprantame, kodėl uh, reikėtų bendros sprendimo procedūros, kad būtų išbraukta medžiaga iš sąrašo. Na ir terminas e, galiams numatytas penkerių metų terminas mums netrodo pateisinamas, kaip jūs visi sakėte, reikia e, sugebėti reaguoti greitai į prekybos narkotikais tendencijas, todėl galių neribojimas laikė E, leistų komisijai reaguoti į naujas tendencijas. Todėl prašau jūsų dar kartą persvartyti šį aspektą ir suteikti mums galės neribotam laikui. Turim mes e, muitų srityje, turime tam tikras galės, kur turime e, reaguoti greitai ir ten galios mums suteiktos neribotam laikui. Tai tiek norėjau pasakyti ir lauksime e, jūsų diskusijos pabaigos. Raportė? Pranešėjau. Jūs dar turite klausimą? Vieną klausimą komisijai. Ar operatoriai turėtų savanoriškai pateikti deklaraciją? Toks mano klausimas. Ar galėtumėte atsakyti tokį konkretų klausimą? No, no, have... Ne. E, tam, kad būtų galima eksportuoti medžiagas, reikia gauti iš anksto leidimą mm, e, e, eksportuoti tam tikrą šalį, atitinkama šalis turi atsakyti per 15 dienų ir jeigu atsakymas yra teigiamas, tada siunta laikoma teisėta, o jeigu negaunamas teigiamas atsakymas, negalima eksportuoti medžiagos. Taigi nėra savanoriškumo čia. Panešėjau, norite sureaguoti į tai, kas buvo išsakyta, prašom. Porą tik tai žodžių dėl teisinio neiškumo. Man atrodo, šešėliniai pranešiai labai gerai išsakė mintis, taip pat komisijos atstovė. Mes turime e, užsitikrinti veiksmingą veikimą, nes mūsų pagrindinis tikslas yra kovoti su narkotikų kontrabanda. Ir žinome, kad kontrabandininkai labai greitai prisitaiko prie situacijos ir mes turime taip pat turėti galimybę greitai reaguoti. Dėl vaistų mes nenorime e, visų vaistų dabar e, kontroliuoti, bet e, reikia būti budriems tam tikrų vaistų atžvilgių. Ir aš manau, kad. Mm mes neturėtume savo pranešime pamiršti, koks yra pagrindinis tikslas šio pranešimo ir ko mes norime ES. Pirmiausia, kovoti su tai žmonėmis, kurie e, naudoja vaistus ne pagal jų e, tikrąją paskirtį ir naudoja juos e, narkotikams e, gaminti. Okay. Next step. Gerai, kitas žingsnis. Pakeitimai. Terminas e, vieną savaitę liko 28 vasario 18 valanda. Ir e, pakeitimus varstysime kovo mėnesį per kitą komiteto posėdį. Labai visiems dėkuoju. Toliau septintas darbo atvarkės punktas. Keisimės nuomonėmis su ambasadoriumi Tomasu Duenės, kuris atstovauja Kosta Rikai, e, dabar pirmininkaujančiai Centrinės Amerikos integracijos sistemai. SIKA. Strumpinimas toks šios sistemos. Sveikinu pas mus atvykusį ambasadorių, jo ekscelencija Tomas Duenės. Uh, Kaip sakiau, atstovauja jisai Kostai Rikai. Ir ši šalis vadovauja Centrinės Amerikos integracijos sistemai šiuo metu. Taip pat e, yra kitų atstovybių atstovai. E, o ambasados duenės buvo mūsų svarbus pašnekovas rengiant asociacijos susitarimą su Centrinės Amerikos šalimis. E, pernai buvo surenkta viešųjų svarstymų dėl e, asociacijos susitarimų e, tarp ES ir Centrinės Amerikos. Dar norėčiau pasakyti, jog Europos parlamento pirmininkas E, Martinas Šulcas pasirinko Kostariką praeitą savaitę, vykdamas pirmą kartą į Lotynų Ameriką. Ir jisai e, per vadovų tarybą neseniai vykusią pasakė, kaip svarbu plėtoti prekybos ryšius su pagrindiniais partneriais, būtent Lotynų Amerika, nes tai yra labai svarbu ES ateičiai. Dabar norėčiau pakviesti ambasadorių Duenės pasisakyti, ypač šiais klausimais e, paminėti, kaip klostosi reikalai dėl e, susitarimų ratifikavimo su Centrinės Amerikos šalimis. Susitarimas mūsų yra e, platus susitarimas, ne tik prekyba apimantis. Taip pat prašyčiau pristatyti naujausius ekonominius poslinkius Centrinėje Latino Amerikoje. Prašom, ambasador, žodis Jums. Eh, Dėkoju, pirmininkė, laba diena, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, profesoriu Moreira, už šį malonų pakvietimą, kad pakvietėte mus kaip Centrinės Amerikos integracijos sistemos laikinai pirmininkaujančios šalis, SIKOS, kad uh, pristatytumėm tai, kokius iššūkius turime išspręsti prieš, galioti, prieš įsigaliojant asociacijos sutarčiai. Taip pat dėkojame INTA komitetui ir visiems nariams, ypatingai parlamentarams Pablo Salva ir George Lightfried, nes jie buvo e, pranešėjai ir dėl susitarimo, ir dėl reglamento, dėl višalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimo. Jūsų darbas, gerbiami parlamentarai, yra labai pripažintas ir už jį labai dėkojame mes visi, visų šių šalių e, ambasadoriai ir atstovai, tai ir Gvatemalo, Salvadoro, Hondūrų, Nikaragvos ir žinoma mano šalies, Kostarikos. Dabar šiek tiek apie ratifikavimo procesą Centrinėje Amerikoje. Man malonu pranešti, kad šiam parlamentui pritarus susitarimui iš karto buvo pradėtas diskusijų procesas mūsų visose, visų mūsų šalių parlamentuose. Taip pat prasidėjo ir Europos kilmės nuorodų registravimo procesas, nes tai yra vienas iš, reglamen, vienas iš reikalavimų, kad, būtų įgyven, kad įsigaliotų susitarimas. Man džiugu pranešti, kad Nicaragua ir Honduras, dvi regiono šalis, jau ratifikavo susitarimą. Kitose šalyse jau vyksta ratifikavimo procesas. Taip ir pranešiau e, pirmininkui Šulčiui, kai jis lankėsi Centrinėje Amerikoje. Taip pat ir Europos kilmės nuorodų įvedimo procesas taip pat yra prasidėjęs. Man malonu pranešti, kad Centrinės Amerikos priekybos ministrų ir komisaro Degukto susitikimas, kuris vyko praeitą mėnesį Santiege, pavyko susitarti, kad gegužės 15 diena bus ta diena, iki kurios turėtume baigti ratifikavimo Europos kilmės nuorodos įvedimo procesus. Taigi, galima tikėtis, kad birželio mėnesį jau bus šis sustarimas įsigalio, įsigaliojęs. Dėl integravimo, integracijos proceso man džiugu pranešti, kad parlamentui pritarus susitarimui kilo labai dideli lūkesčiai ir integracijos procese buvo padaryta didelė pažanga. Pirmiausia, norėčiau pranešti, kad mūsų šalių prezidentai turėjo galimybę susitikti su pirmininku Van Rumpojum ir su pirmininku Barozu taip pat ir su ambasadoriumi Lefleriu, kuris atstovavo baronienę Ašton. Tai vyko Santiege ir buvo kalbama apie dvi labai konkrečias temas - apie saugumą ir apie regional, regioninę integraciją. E, taip pat buvo paprašyta ES mums padėti jau prasidėjusiame procese, SIKOS institucinėme sustiprinime. Ir tai yra vienas iš prioritetų pirmininkavant Kostarikai. Kaip tik vakar Sahose Kostarikos užsienio reikalų ministras ponas Enrique Castillo atidarė pirmą SIKOS kanclerių susitikimą mums pirmininkaujant. Uh, O darbo tvarkėje buvo svarstoma Kostarikos kaip ir pininkančio šalies pasiūlymas peržiūrėti SIKOS institucijas ir jas sustiprinti. Taip pat aptarėme ir konkrečius pasiūlymus, kaip galima būti, būtų patobulinti svarbiausius regioninius institucijas. Taip pat man džiugu pranešti, kad Panam, Panama įsijungia į Centrinės Amerikos ekonominės integracijos subsistemą SIEKA. E, taip dar labiau sustiprintama ekonominė integracija. Taip pat labai sėkmingai vyksta dėrybos dėl Centro Amerikos muitų sąjungos. Kasgi toliau, kai įsigalios susitarimas, tikimės dvi šalės priekybos suklestėjimo. Žinoma, priklausys ir nuo to, kaip greitai sureaguos abiejų pusių importuotojai ir eksportuotojai. Bet kartu su priekybos su pagreitėjimu tikimės ir Europos investicijų mūsų regione. Ir e, iš tikrųjų ankstesnio režimo pasikeitimas šiuo e, susitarimu e, turės labai dėlės įtakos. Susitarimas prisidės ir prie to, kad pasikeistumėm žiniomis, technologijomis, inovacijomis ir mes galėtume pasinaudoti geriausiomis europietiškomis praktikomis. Mes iš savo pusės suteiksime preferencinę prieigą prie savo regionės rinkos savo, savo partneriams ir taip pat e, prie konkurencingos platformos prekybos platformos. E, mūsų regione gyvena 40 milijonų gyventojų norinčių gaminti ir konkuruoti. Mūsų regionas nori daryti pažangą. Ir to įrodymas yra, kad mūsų regionas siekia tapti e BPO nare ir turime kandidatą į pasaulio prekybos organizacijos generalinio direktorio postą. Savame suprantama, neužtenka vien norėti tam, kad pasiektumėm savo tikslų. Todėl sutartyje yra kalbama ir apie bendradarbiavimą. Ir bendradarbiavimas turėtų būti e, tai, kas mums padės sustiprinti savo galimybės, angliškai sakant, capacity building. Tik tai taip E, perimdami geriausias technikas, geriausius būdus, mes galėsime tvariai e, aukti ir pagerinti mūsų gyventojų e, gyvenimo sąlygas. O tai yra pats pagrindinis šito susidarimo tikslas. Ačiū. Ačiū kandidatas į BPO yra Kostarika, ar ne? Žinoma, ačiū. Dėkuoju Jums už labai svarbų pasisakymą dėl susitarimo ratifikavimo, taip pat dėl regioninės integracijos e, Lotynų ir Centrinėje Amerikoje. Dabar komiteto nariai norės paklausti jūsų. Pirmasis Pablo Fava. E, mes džiaugiamės, kad jūs e, pasidžiaugėte mūsų komiteto darbu. Taip pat mūsų pranešėjų darbu, Zalbos ir e, Lachtfrido. Taigi prašom, ponė Zalba. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų žodžius, sveikinu ambasadorių dalyvaujantį mūsų posėdį ir dėkoju už jūsų gražius žodžius. Man tikrai buvo dėlė garbė dirbti kartu su kolega Laifridu ir su kitais šešėliniais pranešėjais, taip pat ir padedant pirmininkui ir sekretoriatui, mes visi kartu pasiekėme gan sudėtingą tikslą, bet tikrai galima pasakyti, kad šio komiteto pusės misija yra įvykdyta. Džiaugiuosi dėl naujienų, kurias išgirdau iš ambasadoriaus, dėl kilmės nuorodų, dėl ratifikavimo Nikaragoje ir Ondūre. Tikėkime, kad greitai sulauksime ir daugiau teigiamų žinių ir tikėkime, kad kaip jūs prognozuojate, mes birželio pirmą ar, ar, ar kažkur netoli galėsime švesti šios sutarties įsigaliojimą. Tikriausiai galima sakyti, kad priekybiniai santykiai tarp Centrinės Amerikos ir ES dabar išgyvena aukso amžių. Manau, šitas susitarimas yra istorinė galimybė ir ES, bet taip pat ir Centrinė Amerikai, kaip ambasadorius sakė, skatinti tvarų, tvarę plėtrą. Manau, kad šalis, kurią jūs pristatote, atstovaujate, yra puikus pavyzdys Tai yra galimybė Centrinės Amerikos šalims skatinti taip pat ir socialinę sanglūdą, o taip pat ir regioninę integraciją Centrinės Amerikos regione. O tai irgi labai svarbus klausimas. Manau, kad šitas sustarimas turi labai dėlį potencialą, kurio mes dar net nesuvokėme ir tikiuosi, kad kuo greičiau Centrinė Amerika, o taip pat ir ES pajus naudą ir kad to nauda pirmiausiai būtų juntama pačių piliečių. Manau, kad nebūna atsitiktinumų ir kaip pirmininkas Moreira sakė, Kostarika e, jau pateikė kandidatūrą pasaulio priekybos organizacijos generalinio direkto postą. Reikia pasakyti, kad jo, niekas iš Latino Amerikos nėra pirmininkavęs šiai organizacijai, todėl norėčiau paklausti ambasadorius, galbūt galėtumėt daugiau e, pakomentuoti šitą pasiūlymą ir tiek. Ačiū pirmininkė. Ačiū Pavlo. Laikfrid nėra su mumis, bet esu tikras, kad jis prisijungs. Kitas kalbėtojas Franciska Keller. Thank you very much. Dėkuoju. Ambasadoriau, labai ačiū, kad atvykote pas mus. Turiu daugybę jums klausimų, bet apsiribosiu <laughs> tik keletų. Man būtų labai įdomu išgirsti, kaip prekybos aspektas bus įgyvendintas susitarimo Centrinėje Amerikoje, nes yra skirtumų ratifikacijos procese, pavyzdžiui, dėl kvotų ar bus dirbama pagal e, tai, kas pirmas kreipsis, e, tas daugiausiai išloš, ar bus laukiama, kol visos e, ratifikuos susitarimą, kaip bus. Man tai labai rūpi. Taip pat E, pasižiūrėjome, ko išmokome iš laisvosios prieigos sutarimų su Čile ir Meksika. Buvo neblogų dalykų, tačiau man kyla klausimų, kaip spręsite tam tikras problemas. E, pavyzdžiui, didėjantis disbalansas prekybos ES labui, e, taip pat eksporto diversifikavimo į ES stoka. kitas klausimas - aplinkos saugos problemos gilėjančios. Kaip ketinate e, Centrinėje Amerikoje spręsti šias problemas, kad jos e, negilėtų? Kitas klausimas - e, tarptautinės dėlės bendrovės, dabar apie jas daug kalbama. Pirmiausia dėl to, kad nustatyti, jog jos vengia mokėti mokesčių. Latinų Amerikoje E, neteisingas kainų nustatymas, e, mokesčiai labai daug kainuoja valstybių biudžetams. Ir e, bandoma tarsi legalizuoti tam tikrą praktiką ir kaip teisės aktais Latino Amerikoje bandoma įtvirtinti, tai tiksliau užkirsti kelią mokesčių vengimui. Tai yra keletas iš mano klausimų. Ačiū. Toliau Helmutas Šolcas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ambasadoriu už jo pasisakymą. Mes jau seniai bendradarbiaujame, diskutuojame e, tam tikrus klausimus susijusius su e, Centrinės Amerikos Europos Sąjungos komerciniais ryšiais. Aš e, esu parengęs savo iniciatyvą pranešimą dėl e, ES Centrinės Amerikos prekybos santykių praeitie. Ir e, dabar mums labai rūpi susitarimas tarp ES Centrinės Amerikos, kaip tai skatina regioninį bendradarbiavimą. Ir dar vienas klausimas, išplaukiantis iš jūsų pasisakymo kokias konkrečias programas ar iniciatyvas reikėtų paremti papildomai po asociacijos susitarimo e, prekybos aspekte, norint užtikrinti regionę dinamiką ir e, kaip, didė, kaip galima didesnę naudą žmonėms. Jūs sakėte, kad labai E, svarbu, kad susitarimas pagerintų piliečių gyvenimo sąlygas jūsų šalyse. Tai reiškia, Jūs tikriausiai planuojate e, kažką Centrinės Amerikos integracijos sistemoje, pavyzdžiui, kaip apsaugoti e, verslą nuo galimos asociacijos sustarimo grėsmės. Kaip taip pat galvojate pagerinti regiono konkurencingumą? Kaip e, vyks eksportas pagal e, bendrųjų preferencijų sistemą, kuri nebus e, visais atvejais abipusiška? Taip pat, kaip ir ponė Keller, aš noriu paklausti dėl mokesčių ir investicijų problemos. Finansinis sektorius E, vienos e, Niderlandų nevyriausinės organizacijos e, tyrimas atliktas rodo, kad gila grėsmė dėl galimės kontroliuoti pinigų plovimą ir mokesčių vengimą. Ar jūs Centrinės Amerikos integracijos sistemoje turite kažkokias konkrečias priemonės numatę, kaip įvertinti šios dalykus ir kaip užkirsti kelią? Uh, E, tokiai e, praktikai iš abiejų pusių partnerių. Dar e, galvodamas apie patirtį su Čilė ir Meksika, noriu kai ką pasakyti, atliktas poveikio vertinimas dėl Čilės ir Meksikos poveikio sustarimo toms dviem šalims ir taip pat E, noriu paklausti, kaip ar Čilė gali būti pripažinta pilna teisė partnerė e, pasaulinės ekonomikos ryšiuose. Ir ar šiandien galima sakyti, kad Čilės galimybės dalyvauti e, pasaulinė ekonominė sistema yra geresnės, stipresnės? Kaip jūs galėtumėte atsižvelgti į konkretų rimtą poveikį, kuris, pavyzdžiui, kad ir e, Meksikoje pasireiškė. Galvojant apie susitarimo poveikį maisto saugumui, e, nedideliems ūkininkams, e, kaip tai atsilieps maisto gamintojams ir kaip, pavyzdžiui, tai atsilieps monokultūroms, ananasams jūsų atveju, jūsų šalies atveju. Kaip tai paveiks ekonomiką ir kaip Ir taip pat dar norėčiau uh, paklausti apie profsąjungas, įvairias organizacijas jūsų šalyje, kaip vertinamas būsimas susitarimas e, ir kritika išsakyta tų organizacijų, profsąjungų, nevyriausybinio organizacijų. Ar jūs e, galite įrodyti, kad, ar jūs turite e, savo organizacijoje, integracijos sistemoje kažkokių konkrečių priemonių, e, kurios išaiškintų, kokį poveikį duos, duos sustarimas su Europos Sąjunga? Dabar Marijel Sarnės. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, jog labai svarbu, kad Europos Sąjunga žvelgtų į Latino Ameriką ir nepakankamai mes skiriame dėmesio šiam regionui Aš e, Eurolat e, prieš dvi ar tris savaitės lankiausi e, ir buvo keletas Latino Amerikos valstybių, 33 va, ir e, turime įvairiausias organizacijas, Merkosiur, SIKA, Taip pat e, yra šalis kaip kad Čilė, kurios yra pasirašysios e, asociacijos sutarimus, e, yra šalis prie Ramio vandenino. Ir ar jūs negalvojate, kad reikėtų sukurti kažkokią politinę tų 33 šalių organizaciją ir ar jūs rinksitės skirtingus kelius? Aš e, nežinau, ar jūs turite susivienyti ar ne, bet Lotynų Amerikos Europos Sąjungos e, vadovų sutikime buvo visos 33 šalis ir buvo labai naudingas tas sustikimas dėl to. Kitas klausimas dėl Čilės. Aš ES pusėje girdžiu e, susirūpinimą dėl poros dalykų. Pirmiausia, dėl tam tikrų valstybių protekcionizmo, pirmiausiai Argentinos ir ne tik europiečiai reiškia susirūpinimą, bet ir Latino Amerikos šalis, nes negalima su e, Argentina prekiauti vienodų pagrindų. Taip pat kitas klausimas yra užsienio investicijų apsauga, pirmiausia, Europos investuotojų apsauga, nes kai kuriuose valstybėse e, Latino Amerikoje teisinė bazė nėra stabili, aiški ir dėl to kyla daug problemų. E, trečias dalykas, kuris labai aktualus, yra e, rinkos atvėrimas e, Latino Amerikoje ir gamtos ištekliai. Pirmiausia, mineralinės medžiagos, kaip tai atsilieps, sustarimas atsilieps šiam sektoriui. Ačiū, ambasadoriau, norėčiau išgirsti atsakymus mano klausimus. Ir galiausiai ponas Laisvidas, kuris jau atvyko, tikriausiai jis girdėjo, kas buvo pasakyta ambasadoriaus. Prašom. Žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, ponia ambasadoriui. Labai atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Tačiau situacija parlamente šiek tiek sudėtinga, daug konfliktuojančių e, susirinkimų. Tuo pačiu metu Ponas Langė nes man viską papasakojo, kas yra svarbu. Taigi aš viską žinau jau. Turiu tris klausimus. Pirmieji du susijęs su prekybos susitarimu, nes aš buvau pranešimas e, rengiant dokumentą dėl Pietų Amerikos ir šešėlinės pranešėjas kalbant apie šį susitarimą. Na, aišku, kad mes e, pirmiausia norime apsaugoti Europos pramonę, o tai ypač kalbant apie, tai turi įtakos bananų auginimui Centrinėje Amerikoje. Taigi, kaip Jūs vertinate, kaip, e, kaip Jūs vertinate Ar bus problemų, jeigu apsaugos e, nuostata įsigalios? Antras klausimas, apie ką jau kolegos, man atrodo, kalbėjo. Aš taip pat e, norėčiau išgirsti jūsų atsakymą, ką jūs manote apie Europos parlamento ketinimą sieti prekybos klausimus su kitais klausimais, pavyzdžiui, socialiniais ar aplinkos apsaugos klausimais. Europos parlamentas tokias sąlygas e, kelia su dideliu entuzijazmu ir aš norėčiau išgirsti, ką mūsų partneriai apie tai galvoja. O trečiasis klausimas yra visiškai kitoks, susijęs ne su prekyba, o su diplomatinė politika. Aš taip pat dalyvau Eurolato e, susitikime prieš keletą savaičių Čilėje ir Europos delegacijoje kilo diskusija, kad nelabai gerai, kad viena pusė galėtų užblokuoti principinius klausimus, kuomet reikalingas atskiras balsavimas, jeigu viena pusė balsuoja prieš ką nors, tai kita pusė negali tokio balsavimo rezultato pakeisti. Man įdomu, ką mano Latino Amerikos pusė apie šią problemą. Mes labai dažnai matome, kad Europos pusė blokuoja dalykus, kurie yra didelio suinteresumo dalykas Latino Amerikos pusėje arba atvirkščiai. Ar nereikėtų aptarti visos e, sistemos sprendimų prieimimo bent jau per vidutinės trukmės laikotarpį. Ačiū ir pagaliau dabar išklausykime komisijos Matijas Jorgensen. Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę pateikti e, mūsų komentarus apie tai, ką papasakoja ambasadorius. Ar jūs pritarėte jo optimistiškam požiūriui? Mes džiaugiamės pasiektą pažangą ratifikavimo procese iš abiejų pusių. Ir manau, kad aišku, kad yra aiškiai politinė dinamika, aiškiai politinė valia e, Centrinėje Amerikoje e, siekti pažangos greitai. Mes numatėme tam tikrą terminą Santiagė, kad iki 15 gegužės Centrinė Amerika gyvendins visus artikamo procedūros e, reikalavimus ir padarys viską, ką, kas reikalinga padaryti geografinių nuorodų srityje, tiek teisės aktų, tiek registravimo procedūrų prasme. Gerai turėti terminą, nors nemažai dar reikia e, nudirbti Centrinės Amerikos šalims, tačiau politinės valios yra daug, o tai yra svarbu. Komisija labai e, glaudžiai dirba su Centrinės Amerikos šalimis, kad registravimo procedūros e, būtų vykdytos sklandžiai, nes ES labai svarbu, kad geografinės nuorodos būtų saugomos. Ir jeigu bus pasiekta pakankamai pažangos, tai birželio pirmą dieną. Birželio pirmą diena būtų ta realistiška data, iki kurios visos Centrinės Amerikos šalis galės pradėti taikyti susitarimą. Toks būtų mano bendras situacijos vertinimas, pažangos nemažai, tačiau dar nemažai reikia ir nuveikti. Europos Sąjungos ir komisija, komisijos e, akimi žiūrint E, reikia praktikavimo proceso pažangos ne tik Centrinėje Amerikoje, bet ir valstybės narėse. Sustarimą reikia ratifikuoti ir jeigu e, galėsime pradėti taikyti prekybos e, nuostatas, bus galima siekti pažangos ir visos sutarties taikymos rytyje. Yra daug uh, kitų dalykų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo, politinių klausimų sprendimo dalis. Kuo greičiau įsigalios visas susitarimas, tuo greičiau galėsime e, taikyti visą tą plačią partnerystę su Centrinės Amerikos šalimis. Jeigu leisite, norėčiau pateikti keletą trumpų komentarų dėl to, kas buvo pasakyta apie ES ir SILAK vadovų sutikimą. Iš mūsų pusės e, mums atrodo, kad susitikimas buvo sėkmingas, buvo įdomu pamatyti, yra, kokia yra tarpusavę sąveika, koks dialogas vyksta tarp ES ir Latino Amerikos ir Karibų šalių tai nebuvo vien tik tai vyriausybių vadovų susitikimas, bet taip pat ir parlamentarų susitikimas. Teisingumo e, reikalų ministrų susitikimas e, dalyvavo nemažai Europos šalių lyderių, e, parengta gera susitikimo deklaracija, kuri kalbėjo apie politinę paramą ir temesniems ryšiams. Akivaizdu, kad yra dvipusis interesas iš abiejų e, pusių Latino Amerikos ir ES šalių partnerystė e, auga. Mes pasintėme puikų signalą prieš protekcionizmą deklaracijoje, taip pat e, pasakyta, kad būtina kurti stabilų, nuspėjamą investicijų klimatą. Ir jeigu pažvelgsime į deklaraciją 21-ąją e, jos dalį, tai yra numatyta nemažai tikslų visiems procesams, e, e, kuriomis užsima Latino Amerikos ir ES diskusijų pogrupiai. Taigi, sutikimas buvo puikus, mes panaudojame pro, šią progą siekti politinės pažangos. Šiame vadovų susitikime ir per e, komisaro Dagukto ir jo partnerių susitikimą. Pirmininkas, ar galite pasakyti, kiek šalių dar neratifikavo susitarimo? Nemažai yra valstybių narių, kurios neratifikavo sustarimo Aš e, norėjau paprašyti jas įvardyti, negėdyti. Aš galėsiu pateikti jums šią informaciją vėliau. Ačiū, ambasadoriau. Išgirdote daug e, komentarų, klausimų, dabar jūsų, jums galimybę atsakyti juos. Presidente. Dėkoju, gerbamas pirmininkė. Atsakysiu pirmiausiai mūsų draugui Pavlui Salbai, jo gimtają kalbą, mūsų gimtają kalbą, o kitams pasistengsiu iš mandagumo atsakyti angliškai. Tai tikiuosi, kad tas abi užduotis sugebėsiu įvykdyti. Pirmiausiai, Pavlai, dar kartą norėčiau padėkoti už viską, ką jūs E, padarėte kartu su ponu Latvidu dėl mūsų, dėl mūsų regiono. Mes tikrai labai būsime jums visada dėkingi, nes jūs mums atvirėte duris į istorinius santykius su Europą. Tai mes būtent taip ir suprantame. Iš tiesų, Kostarika, atsakant jūsų klausimą, Kostarika yra pateigusi kandidatę į pasaulio prekybos organizacijos generalinės direktorės postą. Ir šiuo metu devyni kandidatai pateikti. Pro... Ženevoje prasidėjo neseniai rinkimų procesas ir kiekvienas iš kandidatų ir kandidačių prisistatė. Tada vyko spaudos konferencija ir Šiuo metu visi kandidatai, galima sakyti, keliauja po pasaulį ir pristato savo programą, savo kandidatūrą. Taigi Ženevoje jau prasidėjo rinkimų procesas ir mes Žinome, dėkojame, kad jūs e, tai užsiminėte ir Kostarika tikrai turi šitokį, šį norą. Mano, kad maža šalis gali daug ko gero padaryti pasaulio prekybos organizacijoje ir tapti e, pasiūlyti gerą kandidatą tada, kai iš tikrųjų pasaulio, prekybos pasaulio organizacija turi labai daug rimtų problemų išspręsti. Taigi ačiū Jums. Pone Keller, dėkoju už klausimą. Ypatingai dėkoju už jūsų susirūpinimą. Viso šio proceso metu, aš jau dviejus metus dirbu, e, mes kalbėjome ir buvo aišku, kad, kad šių santykių su Europa e, prasmė yra labai plati. Mes mums tai yra daug daugiau negu priekybos susitarimas, mums tai yra plėtros įrankis. Būtent todėl mums tikrai labai pasisekė, kad ES pasirinko pasiūlyti asociacijos susitarimą. Mes suprantame, kad tai yra aukščiausio susitarimo ligmuo, kokį ES gali dėrėtis ir pasiūlyti. Tai reiškia, kad jūs kalbate ne tik tai apie dabartinę ir ateities priekybą, priekybą pagal taisyklės, pagal pasaulio priekybos organizacijos reikalavimus ir pagal socialinius reikalavimus, priekybos praktikas, bet jūs kalbate taip pat ir apie bendradarbiavimą sustiprinant savo regiono institucijas, o tai irgi yra labai svarbu tam, kad galėtumėm pateikti pasiūlymus ir įvykdyti tas, tą politiką, kuri reikalinga mūsų gyventojų gyvenimo gerinimui. Ir tai rėmsis politiniu dialogu, nes tai, ir tai labai svarbu, nes taip sukūriama politinė platforma, kurios pagrindų mūsų šalies vadovai ir ES šalių vadovai ir parlamentas galės susėsti prie stalo ir nuoširdžiai pasikalbėti apie mūsų visų problemas. Taigi yra labai platus susitarimas, ne tik tai priekybos susitarimas. Jeigu tai žiūrės, jį žiūrėsime tik tai iš priekybos perspektyvos, būtų labai neteisinga. Ir manau, kad šio susitarimo stuburas yra institucinė reforma, yra vals, įstatymo viršienybės stiprinimas, e, gynimas teisų tų, kurie turi mažiau galimybių. Bandysime būti konkurencingesni ir geresni e, socialinės, ekonominės bendruomenės partneriai. Taigi tai yra labai visapimantis e, požiūris. Kaip jūs žinote, susitarimas negali pakeisti socialinių įsipareigojimo. Taigi mes iš tiesų žadame įgyvendinti socialinius e, įsipareigojimus. Šiandien yra vien tai susitarimas tarp Centrinės Amerikos ir ES. Mes panašių susitarimų turime ir įsipareigojimų su Meksika, su Kanada, su Karibų regionu, su JAV. Kostarika yra pasirašysi susitarimą su Kinija, su Singapūru, su Čile. Taigi mes nuosekliai Labai seniai e, Centrinėje Amerikoje bandėme sukurti, užmėgsti ryšius su, su, su pasauliu, kurie mums ne tik tai suteiktų preferencinę prieigą prie jų rinkų, bet kad ir mūsų visuomenė iš to turėtų naudos. Tai tikiuosi, kad e, taip atsakysiu į dalį jūsų susirūpinimo. Manau, kad įstatymo viršenybė yra vienas iš pagrindinių kertinių akmenų. Visi turi mokėti mokesčius, visi turi laikytis tų pačių taisyklių. Būtent tokios tvarkos mes norime savo regione ir iš tiesų džiaugiamės, kad jūs atidžiai stebėsite pokyčius mūsų regione. Pone Šolcai, man visada labai malonu jūsų išklausyti. Mes dėkojame už jūsų žodžius. Klausėte, ar mes manome, jog šitoje sutartyje yra pakankamai palaikymo. Šioje sutartyje yra palaik, pakankamai palaikymo. Manau, kad yra. Manau, kad yra puikia pradžia. Tokie susitarimai yra, galima sakyti, gyvi nes juos galima pakeisti per politinį dialogą, susitinkant su komitetais, jie gali būti labai konstruktyvūs bendraujant su ES. ES mūsų regionui buvo kaip krikšto tėvas, krikšto, kaip krikšto mama. 20 metų Jau 20 metų, gal daugiau, jūs padedate įveikti socialinius, ekonominius sunkumus ir siką. Centrinės Amerikos integracijos sistema, grįžtant prie institucinės pusės. Sika yra seniausia, Latinos, seniausia sistema Latino Amerikoje. Centrinės Amerikos šalis yra vienintelis integruotas regionas visoje Latino Amerikoje. Nors mes esame mažos šalis, mažas regionas, nors mums reikėjo labai daug laiko to pasiekti, mes tikrai stengiamės tapti stipresniu regionu, turint galvoje visus sunkumus. Taigi, mes suprantame, kad čia kalbame daug daugiau nei apie priekybą, kalbame apie institucinės reformas, apie teisingesnės visuomenės kūrimą, apie tai, kad mūsų politinės institucijos turės įvykdyti institucinę reformą. Jūs kaip įstatymo leidėjai žinote, kad labai sunku e, atlikti vietinę institucinę reformą, tai yra skausminga. Tačiau tai yra vienas iš mūsų tarptautinių įsipareigojimų kurti stiprią institucinę struktūrą Centrinėje Amerikoje dabar Kostarika su ES e, pagalba stengiasi uh, reformuoti, pagerinti mūsų struktūrą. Tikimės, kad jūs padėsite mums sukurti modernę, skaidrę ir efektyvę struk institucinę struktūrą, kuri m, mm, atitiktų mūsų regiono poreikius. Na ir ponio Šulcai, pabaigai pasakysiu, kad mums labai neramu dėl saugumo. Saugumas e, iš tiesų yra labai aiški Centrinės Amerikos regiono pro, e, problema. Ir mums pirmininkaujant, ir jums čia pirmininkaujant yra labai svarbus klausimas, yra saugumo klausimas. Tai nelegali migracija, narkotikų priekyba ir regioninė integracija. Tai yra tie du mm regioniniai prioritetai. Madame Desarni, jūs buvote teisi, sakydama, kad Latino Amerikoje yra vyriausios institucijos, stovaujančios skirtingas politinės grupės, skirtingas grupės. Ir tai mums irgi kelia susirūpinimą tačiau apsiribosiu Sika. Sika Guatemalos ir Pan... Atsvai, Guatemala ir Panama yra ir kitų organizacijų ar, ar darinių, bet mes su jūsų pagalba norėtumėm sukurti stipresnę instituciją, šio laikišką, skaidrę, kuri mums padėtų stiprinti valdyseną ir, ir, ir regioną nuvesti geresnius laikus, nes mes tikrai turime problemų. Suprantame, kad mūsų regione yra nemažai rimtų bėdų. Žinoma, pasižymėjau, ką jūs sakėte ir mes esame įsipareigoję siekti gilesnės integracijos savo regione. Ponas Leitfried. Dar kartą nuoširdžiai dėkoju už palaikymą. Iškelėte įdomų klausimą. Nežinau, ar galėsiu tvirtai atsakyti, bet pabandysiu bent šiek tiek. Kaip žinote, ta apsaugos sąlyga buvo didelis pasiekimas. Mes labai e, dėl jo džiaugiamės, ypač bananų klausimas e, mums e, ketvirtį amžiaus buvo labai jautrus. Ir jaučiame, kad iš Europos pusės tas mūsų uh, um, susirūpinimas iš tikrųjų buvo suprastas ir buvo priimta dvišalė apsaugos sąlyga. Ir mes žinome, kokios rimtos vyko diskusijos. Tikrai nemanau, kad bus šalių norinčių vėl iškelti šitą klausimą. Todėl galite būti ramus apsaugos sąlyga bus apsaugota. Dėl kitų priekybos ir socialinių klausimų vėlgi galiu pasakyti, kad Jūs klausėte, ar socialiniai klausimai irgi susijęs su šiuo sustarimu. Aš, man atrodo, aiškiai pasakiau, kad mes tikrai esame labai įsipareigoję, nes sudarant bet kokią sutartį, pradedant bet kokią priekybą ar bendradarbiavimą, e, bet kokią pramonę, viso to tikslas yra pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas. Mes puikiai tai suprantame ir tikimės, kad pasirašus šį susitarimą ir jau baigiu, germas pirmininkė, tikimės, kad pasirašius šį susitarimą um, atsivers naujos galimybės ir mes tikrai jų labai laukiame. Dėkuoju, ponė. Uh, thank you, Ambassador, for this very... Ačiū ambasadoriui už tokį įdomų pasisakymą. Dar norėčiau pasakyti, jog man labai aišku, kai e, kad reikia aiškiai pasakyti, ar partneriam e, tinka sustarimas. Jie turi galimybę įvertinti to sustarimo kokybę ir turi demokratinės institucijas, kurios gali duoti tokį vertinimą. Būtent ko, ar, ar tikrai tas susitarimas geras jiems, joms. Toliau dėl kandidatų į PPO generalinio e, direktoriaus postą. E, viena iš kandidačių yra Kostarikos atstovė. Mano nuomonė, ji yra labai stipri kandidatė. Norėčiau e, informuoti visus komiteto narius ir visuomenę tuo, kad buvo paprašyta mane susitikti ir išsakyti E, mūsų nuomonė dėl e, galimybės šios kandidatės tapti PPO vadove. Aš tą padarysiu. Ir dar noriu pasakyti, kad komitetas turėtų įsitraukti į skirimo procedūrą ir surenkti diskusiją vidinę. Koordinatoriams šiandieną pasiūlysiu savo mintis šiuo klausimu kad iki procedūros pabaigos mes galėtume išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip ES, komisija, taryba ir mes galėtume prisidėti, nes tai, e, nes mes esame e, svarbus prekybos sistemos dalyviai ir mūsų nuomonė turėtų būti žinoma. Jos negalima ignoruoti ir Mes turėtume suinti vaidmenį PPO e, parlamentinės asamblėjos e, posėdžiuose ir kalbėti apie šį klausimą. E, šį klausimą jau apsvarstėme. Dar kartą dėkuoju Kostarikos ambasadoriui. Tomas Suduenijas, taip pat kitų Latino Amerikos šalių ambasadams Gvatemalo, Salvadoro, Honduraso, Nikaragvos ir Panamos. Uh, Jums visiems nuoširdžiai dėkoju. Klausimas apsvarstytas. Aštuntas klausimas. Atsveikinkime su svečiais prieš tai. states. Uh, Aštuntasis punktas. Stebėsenos grupės veikla. turime keletą stebėsienos grupių, kurios e, stebi mūsų prekybos santykius e, su partnerėmis. Neseniai Taivanio, Indijos, e, Rusijos ir Čilės stebėsinos grupės e, buvo susitikusios ir bus įdomu išklausyti koks yra tų susitikimų rezultatas. Ar pradėsime nuo Čilės? Pone Korė e, Famora iš EPP Ačiū pirmininkė, sveiki visi. Norėčiau informuoti Jūs, kad uh, gruodžio 28 dieną uh, susitiko priekybos ryšių ES Čilės stebėsienos grupė. Aš esu pranešė šio klausimu ir mes keitėmės nuomonėmis uh, kartu su komisijos priekybos generalinio direktorato uh, vadovybę mes e, išgirdome nuomonę apie 2003 metais įsigaliojusi susitarimą, praėjo dešimt metų nuo to ir vadovas pasakė, kad buvo pasakyta, pasiekta labai rimtų poslinkių dėl to, kokie turėtų būti tolesni prekybos ryšiai. E, komisijos atstovas sakė, kad vyks periodiniai susitikimai su atstovais iš abiejų šalių ir aišku tapo, kad abi e, šalis nori gilinti prekybos aspektus, bet iki šiol nebuvo įmanoma užtikrinti pusiausviros e, tarp skirtingų interesų. Yra E, nuostata asociacijos susitarime tarp ES ir Čilės, kur numatyta, kad galima e, tam tikrus sektorius labiau suartinti. 2006 metais prasidėjo dėrybos, tačiau jos e, ne, taip ir liko aklavietė ir buvo pasakyta, kad priežastis, dėl ko darybos nepasisekė, e, yra sektorinis požiūris e, šių atitinkamų nuostatų. Dėl to labai sunku užsitikrinti subalansuotus rezultatus. Komisija kalbėjo apie skirtingus požiūrius tam, kad būtų galima modernizuoti asociacijos susitarimą. Kaip sakiau, jisai pasirašytas 2003 metais ir dėl to yra įmanoma įtraukti aspektus, kurie tuo met nebuvo įrašyti. Čilės atstovai taip pat kalbėjo, ekonominių reikalų ambasadorius e, Čilės misijoje prie ES ir jis kalbėjo apie tai, kad reikia stiprinti dvišalius prekybos santykius toliau po susitarimo įsigaliojimo ir taip pat buvo aiškiai pasakyta, kad Čilė labai pozityvę situaciją išgyvena šiuo metu, reiškia augimas, nedidelis nedarbas, nežiūrint pasaulinio nuosmukio dėl galimybių toliau plėtoti priekybos ryšius. Čilės atstovas parodė didelį norą ieškoti sprendimo, kuris būtų naudingas abiems šalims. Taip pat sausio mėnesį buvau pakviesta dalyvauti Čilės Europos ir ES susitikime Santiege, kur kalbėjau apie šio susitarimo modernizavimo galimybės. Aš taip pat kalbėjau ir apie tai, ką kalbėjo komisija, kad būtų galima apsvarstyti e, gilų ir esminį šio susitarimo peržiūrą, peržiūrėjimą. Ir sektorinį peržiūrimą. Taip pat įsipareigojau iš šio, šios stebėsenos grupės toliau dirbti ir susitikti su Čilės vyriausybės ir parlamento nariais, kad rastumėm interesų balansą ir kad galėtumėm modernizuoti, atnaujinti šį susitarimą. Būtent todėl dabar kalbame ir ieškome galimos datos, kada galėtų dar kartą susitikti šį stebėsenos grupę. Ačiū. Ačiū už klausimą. Kaip manote? A, kaip manote, ar būtų galima iš naujo dėrėtis dėl šio susitarimo, kad, susitarimo, kad jį praplėstumėm ir atnaujintumėm? E, Čilė, Čilėje susitikau su atitinkamais atstovais ir galiu sakyti, kad e, Čilės vyriausybė yra pilnai nusiteikusi e, pradėti dėrybas. Manau, kad e, perėjome į antrą etapą ir mes turime kartu dirbti tam, kad sustiprintumėm mūsų bendradarbiavimo santykius. Ir kaip jau buvo iš komisijos girdėta šį rytą, aš ir pati manau, kad politinės, politinės valios užtenka. E, šito parlamento pusės nekartą mes esame pareiškę, kad politinė valia yra. Ačiū. Japan. Yesterday. Vakar taip pat įvyko stebėsenos e, grupės posėdis dėl darybų, dėl ko apsispręsta prieš keletą savaičių. Mūsų atstovas čia yra e, ponas Kazakas. Prašom, jums žodis. E, dėkoju. Čia kalbame apie darybas tarp ES ir Japonijos, apie laisvo, laisvos prekybos sustarimo sudarimą. Kalbėjomės su komisijos atstovais, prekybos generalinio direktorato atstovais. Diskusija buvo labai atvira. Komisijos atstovai mus informavo kad kovo 25 dieną prasidės dėrybos per ES ir Japonijos vadovų sustikimą. Pirmasis dėrybų raundas prasidės iš tikrųjų e, balandžio mėnesį. Komisijos atstovai taip pat pasakė, kad vyriausybės pasikeitimas Japonijoje neturės poveikio dėryboms, dėrybų e, planui, o priežastis yra ta, kad ES yra viena iš prioritetinių e, ekonominių santykių ir išorės santykių partnerių. Taip pat na, buvo pasakyta. E, Kalbame apie kliūtis prekybai, pasiektą pažangos rengiant veiksmų planą dėl netarifinių kliučių, tačiau yra dar nemažai darbo. E, mes džiaugiamės Japonijos sprendimu uždrausti, tai yra panaikinti importo draudimo e, Prancūzijos ir um, Niderlandų jautienos importui. Tačiau diskusijos, aišku, bus e, sudėtingos ir darybos taip pat. mes manome, kad jos bus e, nepaprastos, yra daug įvairių priežasčių dėl susirūpinimo svarbiausiais Europos ekonomikos sektoriais, čia turiu galvoje automobilių gamintojus, kažką čia reikia daryti dėl netarifinių kliučių prekybai e, ir viešiesiams įsigymams. ES turi didelių lūkesčių ir yra realiai su, suinteresuota ir maisto pramonės reikalais. Komisijos atstovai sakė, kad reikia pasinaudoti šiomis darybomis reikia pakalba, pakalbėti labai atidžiai apie vienerių metų sąlygą. Nors, aišku, visų pirma reikia palaukti ir pažiūrėti, kaip seksis darybos. Ačiū, kadangi aš irgi kaip šešėlinis pranešėjas dalyvavau šioje grupėje norėčiau papildyti pono Kozako pasisakymą. Aš pabrėžčiau Mauro Petričionį komisijos atstovo įsitikinimą, kad Japonai vykdo savo įsipareigojimus dėl pirmojo etapo pašalinant netarifinės kliūtis prekybai. Taigi E, atsiranda tinkamas klimatas e, bendradarbiavimui pasinaudojant e, tarpusavę pasitikėjimo. Toliau Taivanas. Sustikimas įvyko praėjusio mėnesio pabaigoje. Mūsų pranešėjas yra Frankas Prustas. Prašom, išklausykime jūsų. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos, trumpai. E, tai vyko pirmas teigiamasis susitikimas tarp ES Taivano. 30 e, sausio sutikimas vyko. Norėčiau pasakyti, kad mes norėjome pasakyti, kad e, kol kas nėra dėrybų dėl susitarimo Mes manome, kad būtų vis tiek e, naudinga pagilinti mūsų priekybos santykius su šia šalimi. Man atrodo, kad būtų e, neblogai priimti rezoliuciją šiuo klausimu, kad galėtume pažengti konkrečiai į priekį. Diskusijos per pirmą susitikimą e, buvo skirtos įvertinti dabartiniai padėčiai, pasikeisti nuomonėms su komisijos atstovais ir taip pat pasikeisti nuomonėmis su Taivano valdžios atstovais. E, manau, kad po sustikimo e, galima pasakyti, jog aišku, kad ES turėtų e, rinktis partnerius galvodama apie savo politinius prioritetus. Žinome, kad Kinija dabar blokuoja Taivaną. Ir yra tam tikros e, baimės, nuogastavimai, kad mūsų veiksmai neužgautų mūsų draugų kinų. E, kalbant su Taivanu, išaiškėjo, kad siekiama sumažinti netarifinės kliūtis prekiaujant, prekiaujant ir susitikimas pirmasis buvo tikrai labai naudingas. Šią prasme mes apibrėžėme uh, E, nu, nu, sutarėme surenkti antrą susitikimą, kuris turėtų greitai įvykti ir Taivanas labai atviro požiūrio laikosi ES atžvilgių, kuris nebūtinai yra matomas kitur. Aš išklausiau kolegą, kuris e, pasakoja apie sustimą su Japonijos atstovais. Taigi, kur tas atviras požiūris nebūtinai matomas bendraujant su kitais e, mūsų e, kitomis e, Azijos šalimis, kitais mūsų partneriais Azijos šalyse. E, galbūt e, mes dabar neturime galvoti apie laisvosios prekybos susitarimą, bet turime galvoti, kaip galėtume plėtoti santykius prekybos su Taivanu. Galbūt reikėtų taikyti abipusiškumo principą produktams, kurie tikrai nėra konkuruojantis, kurie galėtų pakliūti į ES teritoriją. Šešėliniai pranešiai, prašom, ponė Šolc, trumpas pastebėjimas. Manau, kad mes labai aiškiai turime pasakyti, kad mūsų komitetas pripažįsta ES e, politinę kryptį dėl vienos Kinijos. Mes turime atkreipti, e, atsižvelgti į šį politinį aspektą, galvodami apie savo santykius e, ryšius su Taivanu. Turime galvoti, galvodam apie e, Taivaną, apie politinius ryšius su Kinė. Taip, tai yra labai jautrus klausimas ir galbūt jūs savo stebėjimo grupėje galėsite į, aptarti. Ir galvodami apie prekybos e, santykius su Kinė, į šį aspektą taip pat turime atsižvelgti. Taivano klausimą. Taip, sutinku su tuo, kad abi stebėsenos grupės turėtų bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas nuoseklus požiūris arba bent jau, kad žinoma būtų e, viena kitų nuomonė. Galiausiai Rusija, mūsų nuolatinis pranešėjas šiuo klausimu, yra Robertas Stedis, kuris sėdė salės priekėje. Aš uh, dalyvavau su Džordžu susitikime šiame e, su Rusijos atstovais, buvo labai įdomu. E, Liuk Devin e, iš Rusijos, iš komisijos buvo atstovas, kuris atsakingas už priekybos santykius tarp ES ir Rusijos. Ponas Vladimiras Čižovas dalyvavo susitikime. Mes klausėme, ar gerai, kad komisija pasiliktų, ar bus gerai. Iš pradžių mes to ne, nebuvome numatę, bet viskas e, buvo, viskam buvo pritarta. Ir komisija išreiškė susirūpinę dėl to, kaip uh, vyksta Rusijos PPO santykiai. Neaišku, kaip bus artimiausia ateityje, nors konkrečiai nebuvo išsakyta uh, kokie yra nuogastavimai. Buvo tik tai kalbama apie darybas dėl e, tam tikrų naujo starimo skyrių, kaip žinia, Rusija e, prisijungė prie PPO. Kalbėjome apie ne tarifinės kliūtis e, tarifus, e, kvotas tam tikriems dalykams, e, neproporcingas e, apsaugos priemonės, buvo čia užsiminta arklien, apie arklieną, mes į Rusiją neeksportuojame jokių gyvų galvijų, tai galbūt dėl to arkliai liko čia, ne? Taip pat buvo alkoholinių gėrimų klausimas aptartas ES gamintų. Ambasadorius negalėjo atsakyti į klausimą dėl tarifų eksportuojamam alkoholiui į Rusiją. Aš esu jam parašęs šio klausimų laišką, kai tik tai gausiu atsakymą, E, komiteto nariams išplatinsiu, kad galėtumėte susipažinti su to, kokia yra padėti. E, mes tik tai du kartus susitikome, bet visuomet, kai susitinkame, ambasadorius sako, kad daugelis Dūmos narių e, buvo prieš Rusijos stovimą į PPO ir sakoma, kad Dūmoje reikia dar kovoti dėl to klausimo, kadangi daug deputatų nenori, kad Rusija būtų PPO narė. Kitas susitikimas vyks kovo mėnesį, mes pakvietėme atitinkamų sektorių atstovus, komisijos atstovus, kalbėsime apie energetikos e, klausimus e, aktualius e, ES Rusijai. E, nes, e, kaip žinia, energetika yra labai svarbi e, mūsų importo dalis iš Rusijos. Ar tai tiek? Visi. Ar... Turite, kas nors nori paklausti ar pakomentuoti? Prašom. Trumpai kalbėsiu, patvirtinsiu tą, kad Robertas pasakė. Net man buvo didelis, didelė staigmena, kai ambasadorius pasakė, kad didžiausiai problema yra suvirškinimas to, kad mus prieėmė į PPO. Aš paklausiu, ką reiškia tas suvirškinimas. buvo taip pasakyta ir jame mums kelia nerima tai, kas vyksta Rusijoje šiuo metu, bet tikimės, kad galų gale bus rasta kompromisų, sprendimų, nors aš gan skeptiškai žiūriu tai, labai gera iniciatyva susitikti su Gazpromu per kitą posėdį. Ja, tikrai Robertas dirba puikiai, ačiū. Pirmininkas. Aš irgi prisidedu prie išreikštų susirūpinimų. Aš paspirmininkavau delegacijai į Rusiją spalio mėnesį. Tikrai yra daugybė priežasčių, kodėl reikia būti susirūpinusiems dėl Rusijos. Nuoširdžiai dėkoju stebėsenos grupiai už atlikta stebėsena ir galbūt vėliau visi komitete apsvarstysime sunkumus, su kuriais susidurėme santykiuose su Rusija. Tų sunkumų, tie sunkumai yra tikrai be galo svarbus, kad mes jų nesvarstytumėm. Indija Indijai buvo taip pat suburta stebėsnos grupė, dėja pranešėja negalėjo pasilikti posėdėje šiandien anksti ryte. Ja sutikau, ji važia, važiuoja į Barceloną, jai darys nedėlę operaciją. Taigi ji atsiprašo, bet kitame posėdėje ji mums trumpai praneš apie naujaus, didžia, svarbiausias naujienas. Tikrai reikia įsiklausyti tai, ką jinai pasakys, nes jis susitiko su pon Garcia, Garcia Bercero, kuris yra vyriausiasis dėrybininkas Europos Sąjungoje su Indija. Kaip žinote, yra tikrai rimtų nerima keliančių dalykų dėl darybų su Indija, todėl reikės dar kartą kitame posėdyje aptarti stebėsinos grup, Indijos stebėsinos grupės veiklą. Ar yra komentarų ar klausimų? Jeigu ne, tada aš turiu. Mano nuomonė stebėsinos grupės yra puikia šio komiteto iniciatyva. Būtų tiesiog neįmanoma visam komitetui nuveikti tą, ką yra nuveikusios stebėsenos grupės. Jos renka informaciją, kaupia e, žinias ir pajėgumus. Ir svarbiausia, kad jos reaguoja greitai į bet kokią susidariusią problemą ar kokią nors naujieną. Manau, kad e, tai yra didžiausia nauda stebėsnos grupių. Ir antra, jos tikrai puikiai dirba. <clears throat> Todėl norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Ir trečia, norėčiau, pat, kad šešėliniai pranešėjai irgi aktyviau dalyvautų posėdžiuose. Žinoma, jų asistentai dalyvauja, frakcijų politiniai patarėjai irgi dalyvauja. Tačiau, kai atvyksta tokie svarbus svečiai, kaip vyriausiai dėrybininkai, ar asmenys iš kitų institucijų, manau, kad ir šešėliniai pranešiai turėtų dalyvauti posėdėje. Tiesiog iš pagarbos mūsų svečiams. Kad ir, kad ir kokį svarbų vaidmenį atlieka pagrindinis pranešėjas, šešėlinio pranešėjo vaidmuo irgi yra svarbus. Taigi dėkoju visiems ir lauksime kitų stebėsenos grupių pranešimų, kuriuos jos pristatys per kitą posėdį. Kitas klausimas yra koordinatorių posėdis, taigi tie, kurie neturėtų likti salėje, prašau išeiti. kadangi pra, pabaigėme 10 minučių anksčiau, padarysime 10 minučių pertrauką ir paprašysiu koordinatorių būti pasiruošus pradėti koordinatorių posėdį.